Ladies and gentlemen. Aha. Ponios ir ponai, gal galėtumėte visi susėsti ir norėčiau paprašyti visų filmuojančiųjų nuleisti kameras, kad galėtumėme pradėti savo klausimus. Dar matau kelis komitetų narius, ieškančius vietos, kur atsisėsti. Uh, Labas vakaras. Sveikas, sveiki atvykę ponė Andru, Andrus Ansip, vicepirmininkė, paskirtasis komisijos nary, atsakingas už skaitmeninę bendrąją rinką. Aš norėčiau pasveikinti įtre komiteto narius, piliečių laisvių teisingumo vidaus reikalų komiteto narius, taip pat kultūros švietimo komiteto kolegas ir taip pat daug narių, kurie čia yra atvykę iš vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto. Tai yra atsakingasis komitetas, konkrečiai kalbant apie šį portfelį. Klausimai vyks taip, kad komitetų nariai galėtų atsakyti į du klausimus. Ar šis kandidatas turi pakankamai kvalifikacijų eiti būti koleg kolegijos nariu ir taip pat ar turi pakankamai kvalifikacijų eiti jam priskirtas pareigas. Atsižvelgiant į gairias dėl komisijos narių tvirtinimo, parlamentas vertina paskirtos komisijos narius jų bendrųjų kompetencijų pagrindų, jų pasiaukojimo ir asmenės nepriklausomybės pagrindų taip pat yra vertinami kandidatų, vertinamos kandidatų žinios, kalbant apie konkrečius portfelius ir jų bendravimo įgūdžiai. Visi puikiai žinome, kad prieš klausimus ponas Ansipas raštu atsakė į klausimino klausimus ir atsakymai išdalinti yra visiems komiteto nariams visomis kalbomis. Tai yra vieši svarstymai, transliuojami internetu visiems, kurie nori klausytis už salės ribų, taigi sveikinu ir tuos klausytojus. Norėčiau paaiškinti, kokia bus klausimų struktūra, kurios E, paskirtas komisijos narys, pirmiausia, 15 minučių perskaitys įžanginį žodį po. Ir po to, po klausimo pabaigoje, dar penkios minutės skiriamos bus apibendrinimams. O tame tarpe 45 klausimai, kuriuos užduos parlamentarai, 3 minutės kiekvienam. Išskiriama klausimui, 2 minutės atsakymui, 1 minutė klausimui. Ir prašau visų laikytis e, kalbėjimui skirto laiko. Tai yra labai svarbu. Vertimas vyksta į 23 kalbas ir taip pat e, visi kalbėtojai gali kalbėti savo gimtają kalbą. Manęs paprašė priminti kolegoms, kad e, vertėjų prašymų nekalbėkite labai greitai, nes e, priešingų atveju vertėjams bus labai sudėtinga jūs versti ir kalbėkite ko galima aiškiau. Tai irgi būtų labai naudinga. Taigi, dabar norėčiau pakviesti paskirtai komisijos narį Andrus Ansip tarti.